prie ALDE frakcijos, pranešė man, kad prisijungė prie ALDE frakcijos. INTA komitetas teikia vieną pataisimą pagal darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio ketvirtą dalį laikome tą koregavimą patvirtintų, jeigu per, nebent per 24 valandas bent jau 40 parlamento narių pageidautų balsavimo dėl to. Sionson Direct puslapyje galite rasti tą pataisymą. Viskas yra taip pat atspindėta ir šio posėdžio protokole. Toliau kiti įdomūs pirmininko pranešimai. Pagal darbo tvarkos taisyklių 67a straipsnio 6 dalį pirminink, komitetų pirmininkų suiga man pranešė, jog nebuvo prieštaravimų pat